Okay, doesn't matter. I can take this one. Uh, dear colleagues, ladies and gentlemen. Kolegos, ponios ir ponai. Žinome, kad e, kaip tik dabar baigėsi plenarinis posėdis, jis greičiausiai baigsis po poros minučių, todėl pradėkime nedelsdami, nes jau yra trys minutės po septynių. Noriu pasveikinti atvykusi komisijos narį ir paskirtą į vicepirmininką, komisijos vicepirmininką, pono Marijo Šepčovič. E, sveikinu jį atvykus į šiuos viešuosius klausimus, tikiuosi tai bus paskutiniai klausimai šiemet. Šiuos klausimus rengia du komitetai Envi ir Itre per pastarąsias tris savaitės jau įpratome prie bendrų šių komitetų posėdžių. Gal ir ateityje reikėtų renkti tokius bendrus posėdžius ne tik klausimų metu. Noriu pasveikinti visus kolegas iš Envi ir Itre komiteto. Sveikinuosi ir su ES visuomenė. Šie klausimai yra atviri, juos gali girdėti visuomenės atstovai, organi, nevyriausybinės organizacijos, įvairių sektorių atstovai ES. Ir iš pat pradžių pasakysiu, kad šios diskusijos bus tiesiogiai transliuojamos internetu Europos parlamento interneto svetainėje. Ponas Šepčiovičiau dalyvavo klausimuose kaip paskirtasis komisijos narys transporto ir erdvės klausimams. Jis e, dalyvavo klausimuose transporto komitete ir įtre. E, ir abu komitetai padarė išvadą, kad ponas Šefčiovič yra kvalifikuotas ir gali tapti komisijos kolegijos narių. Tai pirmą klausimo buvo atsakyta teigiamai. Dar pridursiu, kad todėl dėl šios priežasties šiandien turime sutelkti dėmesį į pono Ševčiovičiaus naują klausimų portfelį. Jis dabar yra paskirtasis komisijos narys energetikos sąjungai. E, šis komitetas yra, Izraelio komitetas yra atsakingas už ES energetikos politiką bendraja prasme, e, taip pat atsakingas už vidaus energetikos rinkos veikimą, įskaitant e, apsirūpinimo energiją sąjungoje užtikrinimą, energetinio efektyvumo skatinimą, energijos taupimą, naujų ir atsinaujinančių energetikos rūšių plėtojimą energetikos tinklų sujungimą ir taip toliau. Šis klausimų portfelis bus labai svarbus šios kadencijos metu ir komitetų nariai e, labai susidomėję e, lauks pono Šefčiovičiaus atsakymo apie tai, kaip jis ketina įveikti iššūkius šiuose srityse. Kolegos iš anksto yra gavę keletą dokumentų. Visų pirma, e, komisijos vice, paskirtojo vicepirmininko energetikos sąjungai e, raštą, jo gyvenimo aprašymą, jo finansinių interesų deklaraciją ir taip pat atsakymus raštu į mūsų klausimus. Tai yra atsakymus į klausimyną. Jūri komitetas posėdžiavo šiandien 18 valandą, tai yra prieš valandą. Ir mes kol kas iš Teisės reikalų komiteto rašto, ne, atsiprašau, tas raštas ką tik mus pasiekė. Jis e, mus pasiekė prieš tris ar keturias minutės. Mes, žinoma, šį raštą išplatinsime jį gausite iki rytojaus ryto, kai vyks mūsų koordinatorių rengiamas vertinimo posėdis. Taigi viską turime ir dabar paprašysiu kito pirmininko, pono Levyje, dar tik keletą žodžių. Labai ačiū, kolega Buzek. Aš irgi norėčiau, ko naširdžiausiai e, pasveikinti paskirtąjį komisarą ir būsimą pirmininko pavaduotą poną Ševčiovič, kuris pas mus atvyko. Jis e, anksčiau dirbo Slovakijos užsienio reikalų ministerijoje kaip diplomatas. 2004 metais buvo paskirtas nuolatiniu Slovakijos atstovu Europos Sąjungoje. Visiškai netrukus jis e, tapo Europos komisijos nariu atsakingu už jaunimą, švietimą ir taip toliau. Na, o 2010 metais e, tapo atsakingas už tarp institucinius uh, e, santykius. Tokias pareigos jis ėjo antrojoje Baroso kadencijoje. Jis 2014 metais buvo išrinktas Europos parlamento narius. Uh, energetikos e, klausimų e, portfelis iš tikrųjų labai e, susijęs ir su aplinkos apsauga. Mūsų kandidatas puikiai sugeba derinti darbus su kitais komisarais, kurie, pavyzdžiui, atsakingi už žuvininkystę ar aplinkos apsaugą. Energetikos politika turėtų būti veiksminga ir nusekli. Reikėtų siekti sumažinti ir CO2, skatinti tvarų augimą. Pirmininko pavaduotojas ir už energetiką atsakingas komisaras turėtų užtikrinti tvarę politiką, atsižvelgiant ir į aplinkos e, apsaugos politikos tikslus. Jis turėtų e, ryštingai vadovauti ir formuoti vieningą ES e, e, politiką, taip pat ir aplinkos apsaugos klausimais. 2015 metais Paryžioje reikės pasiekti tarptautinį susitarimą dėl klimato kaitos. Taip pat komisaras turės būti atsakingas už vadinamąjį žalę jaugimą bei skatinti atsinaunančio energijos šaltinių naudojimą. Taip pat e, e, nepamiršti gyvendinti ir e, programos Horizontas 2020. Bus būtina performuoti, performuoti ES anglijas rinką, taip pat dėrėtis dėl emisijų kvotų mainų. Aš dabar <clears throat> norėčiau perduoti žodį kolegai Buzek tam, kad jisai paaiškintų, kaip vyks visos mūsų diskusijos structure of our hearing. Dėkoju, kolega. Mūsų klausimų stru struktūra bus tokia pati, kaip prieš šešias dienas vos praėjusią antradienį. Bet norėčiau priminti visiems, kad paskirtasis vicepirmininkas bus e, gaus žodį 13 minučių pačioje pradžioje, jis pasakys kalbą ir posėdžio pabaigoje galės kalbėti dar penkias minutės. Ir komisijos paskirtasis vicepirmininkas ir dabartinis vicepirmininkas turėtų žinoti, kad parlamento nariai ketina pateikti 41 klausimą. FDD frakcija klausimų nepateiks. Diskusijos vyks Taip, bus pateiktas e, klausimas ir iš karto klausysime atsakymo. E, klausimai bus skiriama. E, minutės atsak... Viena minutė atsakymui dvi minutės. Visa kita vyks pagal darbo tvarkos taisyklių 169 punktą. Taip pat leisime tik 10 minučių viršyti skirtą kalbėjimo laiką vicepirmininkui ir tik 5 sekundėmis parlamento nariams. Ir jeigu kalbėsite ilgiau, jūs nutrauksiu. Ir prieš baigiantis kalbėjimo laikui įsijungs laikrodis, rodantis likusį kalbėjimo laiką. Verčiama bus 20 tris kalbas, prašome kalbėti ne per greitai, norime, kad būtų viskas tinkamai išversta. Jūs galėsite kalbėti savo kalbomis. Taigi dabar suteiksiu žodį e,